Aš neprieštarauju, kai man liepia užsičiaupti, kaip kad vienas UKIP ponas pasielgė ką tik, bet kitas ponas mane pavadino fašistu, tai jau nepriimtina. Deja, nežinau jų visų vardų, bet e, tikiuosi bent jau atsiprašymo, kadangi ir aš, ir jūs, ir mes visi dabar buvome apšaukti fašistais. Dėkuoju. Miss Vagin, Miss Vagin, you have the floor. Eh, mi dispiace per l'offesa che ha ricevuto, potrei dire che abbiamo ricevuto la stessa offesa più e più volte. Taip, apgailestauju. Bet mes šituos pavadinimus esame išgird, patys savo atžvilgių girdėję jau ne vieną kartą. Mums mes tai esame išvadinti ir kvailiais, ir visai visokiais kitokiais bjauriais žodžiais. Aš noriu pasisakyti dėl posėdžio tvarkos. 191 straipsnis sako, kad jeigu frakcija pageidauja nutraukti posėdį, turi būti iškart dėl to balsuojama, o ne po pertraukos pusvalandžio pertraukos kaip šį kartą. Galų galė netaip ir svarbu. Mums, mums buvo svarbu, kad posėdis būtų. Mums netiek rūpėjo patį posėdį nutraukti, ypač tokio klausimu kaip Burundžio klausimas, kuris yra svarbus. Mes suvokime šio klausimo svarbą. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Toliau. Taigi, vis dėlto darbo tvarką reikia naudoti tada, kai ją reikia naudoti, o ne tada, kai jūs norite to naudoti. Dėkoju, ponė parlamentarė. Aš informuoju plenarinį posėdį. 191 straipsnis buvo minimas ir jis buvo jūsų veiksmų pagrindas. Ar turite dar pastabų? Prašau. Pirmininkė, atsiprašau, nesuprantu. mano kolegos irgi nesupranta, kaip čia yra veikiama. Kodėl mes esame įžeidinėjami ir vadinami fašistais? Tai yra 11 darbo tvarkos taisyklių straipsnio pažeidimas ir nuomonės laisvės suvaržymas. Niekas negali sau leisti vadinti kitus fašistais. Mm Ir žinoma, jau tikrai negalime pasakyti to apie žmonės, kurių giminės ar šeimos nariai buvo koncentracijos stovyklose. Dėkoju. Prašau visus kantrybės, sako pirmininkė. Čia tikrai labai svarbus klausimai yra svarstomi. Todėl aš prašau visų, būkite pagarbus ir kantrus vieni kitų atžvilgių. Ir leiskite man taip pat šį beitą jums pasakyti. Aš noriu papasakoti, kas įvyko šioje salėje. Visiems, kurie domisi šią temą, noriu pasakyti štai ką. Pagal 191, 191 straipsnį, kolega, jūs taip pat norite pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Señora presidenta, eh, le voy a hacer una pregunta muy concreta y es una cuestión. Pirminkė, noriu pateikti labai konkretų klausimą. Mm, tai labai svarbus darbo tvarkos taisyklių klausimas, bet kita tema. Pone Ajuto čia atėjusi su kūdikiu, man ponas Šulcas buvo uždraudęs su savo aštuonių mėnesių e, kūdikiu ateiti į salę. Kodėl kitiems tai leidžiama? Mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. Siūlau tęsti posėdį. 191 straipsnis pagal jį FDD frakcija paprašė nutraukti posėdį. Ar jūs ir toliau tą, to reikalaujate, kaip juos įvedė frakcija? Jeigu taip, balsuosime dėl šio pasiūlymo. Nariai, kurie prašė nutraukti posėdį. Prašau balsuoti, kas už. Pone Vulfai, kažką norite pridurti? You don't want the vote to happen. Okay. Mad... Me, My... Ar girdite mane, ponė pirmininkė? Atrodo, kad mikrofonas e, neveikia. Prieš tai tikiuosi, kad dabar girdite. Ar norite išklausyti manęs? Ar norite išklausyti manęs? Gerai pirmininkė, galiu e, stovėti tiek, kiek reikės, nes pateikėt man klausimą ir norėčiau atsakyti. Pagal 131 taisyklę, kaip jūs teisingai pasakėt, pateikėm prašymą šioje salėje, kai e, joje beveik nieko nebuvo ir tikiuosi visi mėgavosi savo gėrimais tuo metu, kai jiems e, elektroniniu paštu ar per Twitterį ar dar kaip nors pranešė, kad jie atliektų čia. Pone, ar norite kalbėti mano vardu už mane? Aš galiu nutraukti savo pasisakymą. Gerbiamas parlamento nary, e, sako pirmininkė, prašau tęsti. Taigi, pirmininkė, mes jums labai aiškiai išdėstėm šią taisyklę ir dėl aiškumo, visiems e, parlamento nariams pasakysiu, kad pagal šią taisyklę diskusijų metu gali būti nutrauktas arba uždarytas posėdis, kaip tik ir buvo e, diskusijų vidurys, jeigu yra pateiktas toks prašymas iš politinės frakcijos. Dėl tokio pasiūlymo ar prašymo balsuojama nedelsant. Prašėm balsuoti nedelsant. Balsavimas buvo atidėtas 30 minučių. Todėl mūsų frakcija, visa mūsų frakcija e, dabar išeina porai valandų, kad apsvarstytų, ar turėtume grįžti į šią salę ir dar kartą pateikti jums šį pasiūlymą. Galėsime apgalvoti visas teisinės pasiekmes, pagalvoti apie tai, ar šios taisyklės buvo pažeistos. Taigi noriu Jums pranešti, ponios ir ponai, kad grįšime šiek tiek vėliau, gal apie 9 valandą. Taigi Pone pirmininkė, norime pasitarti su teisininkais dėl šių rūmų taisyklių paisimo. Taigi pasitraukėme ir šiandien grįšime 9 valandą, kad pratestume šią diskusiją. Köszönöm, Mr. Wolf. Mielőtt félreértés lenne. Pone Wolf, dėkoju Jums. Aš posėdį sustabdžiau, nes Čia buvo didžiulis chaosas, dar didesnis negu dabar. Todėl aš turiu įgaliojimą kaip pirmininkė nutraukti posėdį, jeigu įsivyrauja tokia netvarka ir aš tuo įgaliojimu pasinaudojau. Jeigu skambinate salėje, tai jūs taip pat galite būti Taip pat jums galime išsakyti tokią pastabą ir jūs tada negalėsite vėl išgirsti, ką aš sakau. Taigi dabar balsuosime dėl minėtojo klausimo posėdžio nutraukimo. Thank you. Mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el. Visi gali suklysti, aš taip pat suklydau. Norėčiau priminti aplinkybės ir prašau man atleisti, aš netinkamai išaiškinau taip ir ne balsavimą. Mes kalbame apie posėdžio nutraukimą. Taigi balsuojame atvirkščiai priešingai nei aš ką tik pasakiau. Ir turbūt pralinksime naujus dėl to, ponė, bet jeigu kas nors suklysta, man atrodo garbingiausia prisipažinti klydus. Taigi ačiū. A szavazást lezárom.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 Ir toliau kalbės ponė Valenciano. Tris minutės. Atsiprašau dėl vedimo tvarkos klausimas. Pone Valenciani, prašom, žodis jums.